Jei sutinkate, perėsiu prie pirmininko pranešimų. Tarybos pozicija. E, pirmasis e, skaitimas dėl triukšmo apribojimo ES oro uostose. Informuosiu, kad tarybos pozicija dėl triukšmo apribojimų buvo paskelbta balandžio 2 dieną 2014 metais parlamento plenarnėme posėdėje, pagal darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį reikalaujama, kad tarybos pozicija būtų įtraukta į atitinkamo komiteto kito posėdžio darbo tvarkę pirmų numerių. E, iš karto po to, kai buvo paskelbta tarybos pozicija, pranešėja siūlo patvirtinti tarybos poziciją be jokių pakeitimų Parlamentarai pateikė 16 pakeitimų, o balsuosime šiek tiek vėliau bet aš turiu laikytis formalios procedūros ir padaryti tokį pranešimą, nes po to plenarnėme posėdėje viskas turės būti sutvarkyta. E, kovo 16, 18 dienos ir 31 kovo balandžio 1 dienos posėdžių protokolai. Ar niekas neturi priekaištų, tada viskas gerai. Ir pereiname prie triukšmo pribojimo ES oro uostuose. Rekomendacijos projektas po antrojo svarstymo, pranešėjas ponas Leichfried. E, periname prie balsavimo, bet pirmiausia patikrinkime, ar veikia mašinos, aparatai. Balsuokime. <laughs> Ar jau visi balsavote? Ne. Dominikas bando balsuoti su viza kortele. Ar jau visi balsavot? Baigiame balsuoti. Puiku. Ponas Groš kelia ranką. Neturiu kortelės. Dabar periname prie 15 mūsų komiteto pateiktų pakeitimų ir dėl jų balsuojame visų iš karto. Kas už, kas už visus tuos pakeitimus? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Norėčiau tik pasakyti, Maikla, žinau, kad neįprasta yra, kad balsavimo viduryje reikia tokius komentarus išsakyti, bet atrodo, kad nespėja pradėti jų ir baigiame. Galutinis bal... Atsiprašau, pirmininkas dar reikia balsuoti dėl 14 pakeitimo atskirai. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Prie... E, atmesta. Penkioliktas yra dėl teksto dalies išbraukimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ir penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. O dabar galime pereiti prie galutinio balsavimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Priimta. Sveikinu poną Leichtfried. 20, nes ponas Grošas pasisakė už taip pat. Sveikinu poną Leichtfried. Toliau. Pirmininko E, baigiamosios išvados kadencijos pabaigoje. Kolegos turbūt matė ataskaitą, kuri, aš įsivaizduoju, jums buvo išdalinta į korespondencijos dėžutės. Atrasite viską, jeigu dar neradote. Galiu pasakyti, kad čia yra labai gražių transporto ir turizmo komiteto narių nuotraukų. E, galite visi gauti tą brošiūrą ir netgi papildomų, jeigu norite, kreipkitės į sekretoriatą. Šį kartą skirtingai negu anksčiau, jūsų nuotraukos yra patalpintos šalia pranešimų. Mes manim, kad tai būtų naudinga, kad visi suprastų, kas ką padarė, bet jūsų prašymų parengėme tokį leidinį. Man atrodo, kad labai e, gerai apiformintas e, tas leidinys. Dabar baigiamosios išvadas jums leidus. Šiuo komitetu baigėme komiteto darbą ir belieka tik tai balsavimas plenarnėme posėje kitą savaitę. Ši kadencija buvo labai mūsų komitetui e, e intensyvi, ypač pastaroji jos dalis. Aš žinau, kad e, jau anksčiau mes esame panašiai kalbėję kad e, teisės aktų projektai ateina labai vėlai, bet bendrai kadencija buvo labai e, aktyvi, todėl dėkoju Jums už sunkų penkerių metų darbą šiame komitete ir įtraukiu e, visus ir buvusius narius ir pakaitinius narius ir formalius narius, nes mūsų pakaitiniai buvo gana aktyvus taip pat. Tai, ką mes padarėme per pastarosius penkerius metus, man atrodo, atnešė nemažai naudos ES transporto sistemai. Žinoma, padaryti lieka dar labai daug, nes turime integruoti ES transporto sistemą geriau negu kad yra dabar. Bet e, žinote, kad e, tam šiek tiek reikia laiko, turime įtikinti valstybės narės pritarti mūsų sprendimams. Taip pat aš noriu padėkoti personalui dirbančiam transporto ir turizmo komitete, tiems, kurie yra dabar su mumis ir tiems, kurie anksčiau dirbo mūsų komitete, o paskui perėjo į kitus parlamento skirius. Aš e, noriu taip pat padėkoti salės darbuotojams E, už e, pagalbą dalinant dokumentus, už tai, kad jie visuomet yra čia ir visuomet šypsosi. Aš e, galiu pasidžiaugti tuo, kad kas kartą įeidami į komiteto salę mes gaudom reikalingiausius dokumentus, taip pat pirmininkas dėkoju vertėjams. Aš esu klasikinis pavyzdys, rodantis, kad neturėdamas vertėjų E, negalėčiau dirbti. Mes dažnai juokaujame, kad e, e, pirmininkas turi kalbėti angliškai ir pamirškime apie kitas kalbas. Bet aš vis tik tai noriu padėkoti vertėjams, nes jie sunkiai dirba, tris valandas kartais dar ilgiau mūsų komitete jie verčia, bandydami E, susidoroti su labai techniško komiteto tematika. Jie dirba profesionaliai ir efektyviai, todėl e, pirmininkas dar kartą dėkoja visiems vertėjams visose kabinuose už darbą per pasarusius penkerius metus. So now we, we move on. O dabar pereiname į kitą veiklos etapą. Matijų ir aš naujajame komitete būsime tardomi kažkada ateityje. O tiems iš jūsų, kas e, iš naujo balotiruositės rinkimuose, link, e, linkiu geriausios kloties. Tiems, kurie išeina į pensiją, linkiu ilgos ir laimingos pensijos ir aš tikiuosi, kad palaikysim ryšį Komisijai dėkoju taip pat, nes Filas yra tas žmogus, su kuriuo mes sustinkam kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę. Todėl ir jam dėkojam už visas pastangas ir pagalbą. Ir aišku, dėkojame frakcijų sekretoriatams, kurie nuolat mums tokių dokumentų e, prisinčia. Ir e, taip verčia mus dirbti, taip padėkojom savo sekretoriatui, kurie e, užtikrina, kad mes neatsiliktume nuo planų. Dabar visiu, linkiu visiems transporto komitetui ir jūsų asmeniam sekretoriatui geriausios kloties ateičiai. Aš esu tikras, kad kitas komitetas nebus toks geras kaip šitas, bet. E, kadangi šis šios kadencijos transporto komitetas yra geriausias Europos parlamente, be jokių abejonių. O kodėl jis toks yra? Todėl, kad e, mes dirbame su jumis. Ką, Maiklai, norėjai pasakyti? Aš taip neketinau sakyti. Dėl e, narių tas komitetas toks geras. Jūs, e, parlamentarai, paverčiat šį komitetą geriausiu Europos parlamente. Labai ačiū už pagalbą ir geriausios ploties, kad ir ką beveiktumėt ateityje, kad ir kur benukeliautumėt pasaulyje ateityje. Sėkmės! And... Dabar turiu paskelbti kito posėdžio datą ir laiką. Liepos 17 diena. Ponas Groš. Also, ich möchte mich... Taip, mielai. Norėčiau pirmiausiai prisijungti prie tavo padėkos žodžių. Aš jau taip pat noriu pasakyti, kad jeigu jau darbas mūsų komitete buvo toks malonus, koks jis buvo, tai pirmiausiai už tai turime būti tau dėkingi. Vakar e, jau turėjau galimybę tą pasakyti per vakarienę ir tie, kurie jo dalyvavo, tą girdėjo. Tačiau mes puikiai žinome, kad mūsų komitetas yra komitetas statantis tiltus ir mes tą mėginame ne tik Europoje daryti, Europos mastu, tačiau taip pat ir pačiame komitete mes statome tiltus, siekdami sujungti skirtingas nuomonės. Savame suprantama, kad ne viską mes galėjome nuveikti, e, ką buvome užsimoję, tos tiltus tarp frakcijų statydami, tačiau Manau, kad kalbant apie svarbiausius esminius aspektus ir tikslus, mes sugebėjome jų imtis ir sugebėjome jų pasiekti. Taip pat noriu padėkoti visiems mūsų darbuotojams, Valteriui Giocui. Ir tas parengtas dokumentas tikrai <clears throat> e, yra santrauka visų vykusių darbų ir tikrai buvome laimingi, kad mūsų sekretorėte tiek daug kompetentingų darbuotojų. Galime pasakyti, kad busimiesiams kolegoms dirbsantiems šiame komitete tikrai nepritrūks gerų patarėjų, galbūt jiems pritrūks laiko darbui, tačiau patarėjų nepritrūks. Noriu padėkoti taip pat mūsų padėjėjams tiek e, frakcijų padėjėjams, su šiais bendarbiavimas vyko taip pat labai sklandžiai, vertėjams ir visam personalui. Taip pat e, e noriu prisijungti prie padėko žodžių, ypač vokiečių kalbos vertėjai turi versti į įvairias kalbas. Vokietijos vokiečių kalbą, Austrijos, Luksemburgo, Belgijos vokiečių kalbą ir jie suprasti turite nekalbant jau apie Bavariją, taigi e, mūsų sėkmingas darbas taip pat didelė dalimi ir nuo jūsų priklauso. O apibendrinant e, mūsų darbo eigą svarstėme 180 teisės aktų pasiūlymų ir daugumai jų pritarėme didelę balsų daugumą dėl to, kad e, tie teisės aktai tikrai buvo svarbus ir gerai parengti. Komisijos adresu, dėkodamas ją už bendarbiavimą, noriu pasakyti, kad e, ir toliau nepamirštų transporto interesų, e, nes dažnai pramonės E, kitų sričių atstovai norėtų perimti taip pat ir transporto reikalus, tačiau šiame komitete transporto reikalai yra ir interesai ginami geriausiai. Aš tikiuosi, kad ir ateitie komisija ir toliau transporto sektorių e, traktuos kaip atskirą savarankišką, neprijungs jo prie kitų sričių. O pabaigai noriu pasakyti, pakartoti tai, ką iš tavęs išmokau E, kai tu sakydavai e, posėdžio pabaigoje kiekvieną kartą, kad tikiuosi, kad visi buvo laimingi, o aš tikrai pirmininkė tuos penkerius metus buvau laimingas galėdamas dirbti su tavim. Pirmininkas, ačiū. E, Saidas, Džezy ir Maiklas. <clears throat> ačiū, Brainė. Aš taip pat pritariu padėkos žodžiams, kurie buvo išsakyti visų tų adresų, kurie už, užkulisiuose prisidėjo prie mūsų komiteto sėkmingos veiklos. Be mūsų darbuotojų, sekretariato visais lygmenimis dirbusio ir dirbančio, be vertėjų. Mes tikrai negalėtume taip sėkmingai dirbti, jie nusipelno mūsų padėkos. <clears throat> taip pat noriu tau padėkoti Galiu pakartoti tai, ką vakar sakiau per mūsų šventinę vakarienę. Tu esi vienas iš labiausiai patyrusių parlamento komitetų pirmininkų, patyręs visomis šio žodžio prasmėmis, ilgą laiką dirbai Europos parlamente ir e, <clears throat> e, pažįsti transporto sektorius skersai ir išilgai, kadangi jau kelis dešimtmečius jame aktyviai veiki ir džiaugiuosi, kad galėjome su tavimi bendradarbiauti pastaraisiais metais ir kiekvienas jautė, kad dėjai visas pastangas tam, kad transporto sektorius žengtų į priekį ES lygmenių labai entuziastingai tą dariai. Kaip buvo minėta, dar sustiksime ateityje. Ir nu, galbūt atsitiks, tiksliau atsitiks taip, kad tu būsi e, šiame komitete taip pat e, svarstomas ir galės atsakyti į pakankamai griežtus pirmininko ir jo narių klausimus, Noriu padėkoti taip pat e, kolegoms. Žinome, kad kai kurie kolegos e, nebegrįš į šį parlamentą, turiuomenį Matiju, tačiau taip pat dar keli kolegos, su kuriais per pastrosius metus glaudžiai bendradarbiavome šiame komitete. Man tikrai susidarė įspūdis, kad šis komitetas sugeba dirbti konstruktyviai, mūsų nuomonės skiriasi, prioritetai taip pat Tačiau tai nereiškia, kad mes galiausiai e, vis tiek nesugebame susitarti dėl transporto pažangai svarbių dalykų. Manau, kad tai yra svarbiausias skiriamasis politikų darbo bruožas ir džiaugiuosi, kad šiame komitete mes sugebėjome jį pademonstruoti kalbant. E, taip pat e, noriu padė... palinkėti visiems, kurie aktyviai įsitrauks į rinkimų kampaniją. Sėkmės. E, o tiems, kurie dalyvaus rinkimuose, tai linkiu sėkmės naujose jų darbose, kurie dabar prasidės. Ačiū. Žezin, ačiū labai, noriu padėkoti visiems kolegoms, man tikrai patiko dirbti šiame komitete, dėkoju padėjėjams, politiniams patarėjams, sekretariato darbuotojams, komisijos atstovams, kurių šiandien matome salėje ar ne? Taip, na ir žinoma vertėjams. Pirmiausiai, tačiau noriu padėkoti tau, Brianai. Labai apgalėstavau, kad vakar negalėjau dalyvauti šventinėje vakarienėje. Aš e, ketinu <clears throat> e, kandidatuoti rinkimuose, kadangi esu pakankamai už tai sąraše savo partijos Vokietijoje ir turiu susikinėti su rinkėjais, o taip pat turėsiu dalyvauti ir šiandien balsavime kitame komitete, taigi ne dalyvausiu iki posėdžio pabaigos, tačiau jau vakar knygoje parašiau Brianai tavo adresu, kad jeigu galėčiau apdovanoti kurį nors parlamento komiteto pirmininką Oskaro statulėlę, tai tu ją gautum ne tik dėl to, kad buvai labai mielas ir malonus pirmininkas, tačiau taip pat e, tu esi ir labai sąžininkas, kadangi e, tau pirmininkaujant visiškai negalima uh, jausti, kokiai partijai tu atstovauji. Ir aš manau, kad tai yra labai gerai, taip turėtų elgtis kiekvienas komiteto pirmininkas, mūsų politinės nuomonės savame suprantama skiriasi, tačiau jau, jeigu jau kas nors iš mūsų pirmininkauja, tai turėtų leisti išklausyti visas nuomonės ir aš manau, kad tau tai pavyko padaryti geriausiai, manau, kad demokratija ir yra gyva ta nuomonių įvairovė ir tu sugebėjai ją užtikrinti. Ir už tai tau noriu labai padėkoti ir, kaip sakiau, jau turiu išvykti labai Dėl to atsiprašau, tačiau dar susitiksime plenarnėje sesijoje ir tikiuosi su dauguma jūsų susitiksime taip pat ir kitą kadenciją. Būtų labai malonu, visiems kitiems linkiu sėkmės, o šiaip gyvenime vis tiek anksčiau ar vėliau žmonės susitinka. Ačiū, Gezin. E, jeigu mūsų lankytojai nežino, kokį partiją aš atstovauju, tai aš esu socialdemokratas, Jungties karalystės leiboristų e, partijos narys. Taigi tokios mano politinės pažiūros. Eva, aš taip pat norėčiau prisijungti prie padėkos žodžių tavo, Brianai, adresu. Taip pat noriu padėkoti tau už tą puikų britišką humorą, kurį labai aukštai vertinau. <clears throat> ir <clears throat> dėja, kalbant apie transporto politiką, tavo humoras buvo panašios spalvos kaip ir <clears throat> taršos uh, spalva arba uh, CO2 emisijos. Nepaisant to, kad mūsų frakcijos uh, pozicija dažniausiai neatsispindėdavo balsavimo rezultatuose. Aš vis tik tai labai aukštai vertinu tavo kaip eksperto gebėjimus ir žinias. Ir tu sugebėjai tą savo mm, žinias atitinkamai panaudoti šioje srityje. Tai tikrai yra sveikintinas dalykas, o Iš tiesų, kadangi dirbau ir kitose komitetuose, tai galėjau palyginti jų veiklą su mūsų komitetu ir e, tiek balsavimo metu, tiek diskusijų metu tikrai negalėjau rasti jokios priežasties tave kritikuoti, taigi už tai tave noriu pagirti, taip pat noriu ypatingai pagirti vertėjus. Kadangi ypač tokie srityje kaip transportas dirbti nėra lengva, kadangi daug yra specifinių terminų, kuriuos reikia išversti į skirtingas kalbas, atspindėti įvairius e, aspektus ir niuansus. E, tai yra iš tiesų sudėtingas darbas, taigi noriu tikrai pagirti vertėjus, kaip ir mūsų sekretariatą, kuris dirbo labai kompetentingai. Aš e, nebegrįšiu į naująjį parlamentą, tačiau veikiausiai E, galėsime susitikti bent jau su kai kuriais iš jūsų per įvairias iniciatyvas e, transporto srityje. E, noriu pasakyti, kad pastarą kadenciją šiame komitete buvo du Alpių regiono atstovai, šią kadenciją tik tai aš viena, kitą kadenciją galbūt visiškai E, tokių nebeliks, taigi prašau jūs ateitie nepamiršti Alpių regiono. O kad taip neatsitiktų, aš jums karts nuo karto atsiųsiu kokį laiškelį, kuriame kokiu nors pasiūlymu ar pageidavimu pateiksiu ir galbūt karts nuo karto atvyksiu į jūsų komitetą tam, kad e, ir asmeniškai priminčiau jums tų laiškelių turinį, kadangi Alpės yra praktiškai lakmuso papirėlis transporto politikos rytyje, tie projektai, kurie nepasteisina Alpėse, dažniausiai nepasteisina ir lygumose. Taigi būkite tikri, kad aš grįšiu karts nuo karto, kad priminčiau Jums Alpių regioną, kadangi veikiausiai šiame komitete nebeliks daugiau narių ginsinčių šio regiono interesus. Tačiau galbūt susitiksime ir slidinėdami <clears throat> kada nors Alpėse, kadangi, pavyzdžiui, Tirolėje kadangi turizmas mūsų regionui taip pat yra labai svarbus. Tai jeigu norėsite, tai galėsiu jūs pamokyti slidinėti tam, kad geriau balsuotumėte <clears throat> už Alpių reikalus. Taigi dar kad noriu padėkoti už bendradarbiavimą. Linkiu sėkmės uh, visiems kartu dirbusiems kolegoms, o tau, Brianai, linkiu didelės sėkmės. Uh, pereinant nuo geležinkelio prie vandens transporto reikalų. Tas rytis yra pakankamai pavojinga, tačiau linkiu tau sėkmės. Tikiuosi, kad tu moki plaukti. Oh, uh, labai ačiū visiems, labai ačiū už malonių žodžius tai sakiau, linkiu jums visiems sėkmės. Aišku, tai nebūtų transporto komitetas, kuriam pirmininkas Simpsonui, jeigu nebaigtumėm savo darbo perspėjimo komisijai. Taigi, norėčiau, perspėdamas komisiją, pasakyti, kad MUF generalinis direktoratas ir kiti prižiūrėkite mm, konkurencijos generalinį direktoratą Nes jeigu jie pamirš vis, visuomenės aptarnavimo interesų, tai tikrai reikės tai priminti ir Kągi, ačiū visiems, ponios ir ponai, baigėme darbą ir kaip Tony Blairas pasakė per savo paskutinį klausimų atsakymų e, stikimą, viskas baigta.